Ypač tie, kurie čia yra paskutinį kartą. Es rinktinės karalystės įstojimo susitarimas yra puikus realizmo pavyzdys ir reikia paminėti tris svarbiausius aspektus susitarime. Numatyta, kad ateityje šalis uh, gali nuspręsti nebepriimti nacionalinių tapatybės kortelių be biometrinių duomenų ir lūsto. E, tokia taisyklė nėra e, neteisėta, bet atrodo, kad nėra akivaizdžių e, ekonominių ir kitų priežasčių, kurios tai pagrystų. Vyko aršios politinės diskusijos ir turint omenyje politinį klimatą, atrodo, kad apie tokias pagrindinės teisės užmirštama. Antra, Pagal e, susitarimą išaldomos ES piliečių teisės, e, jų aiškinimas e, breksito dieną ir ateityje jas aiškins STT. STT formuoja dvi lygia grečias jurisprudencijas. Viena dėl piliečių, es piliečių, kurie gyvena Junktinėje karalystėje e, dabar ir e, po e, Brexito. Ir Faktiškai kitais metais tai gali užbaigti laisvą asmenų judėjimą. Visos keturios laisvės yra tarpusavėje susijusios ir um, Įsamus Junktinės karalystės ir ES susitarimas turėtų būti sudarytas su sąlyga, kad Junktinė karalystė užtikrins laisvę asmenų judėjimą ir kitas laisvės. Be kita ko, tai atitinka ir pačios Junktinės karalystės interesus laisvosios priekybos susitarimuose e, neretai nekalbama apie laisvą e, asmenų judėjimą. 2018 metais e, Europos Sąjunga stebėjo didelį priekybos perviršį su Junktinė karalystė ir e, turint omenyje susitarimą reikia e, rimtai žiūrėti į piliečių teisės ir ES ir Junktinė karalystė turi teisę, kad e, jų ekonominius interesus būtų taip pat žiūrima rimtai šiuose rūmuose. Ačiū. Grazie, onorevole. Dėkuoju. 1 minutė 30. Ponas Van Orden. Ačiū pirmininkė. Įsidėmėjau, kad e, naujoji komisijos pirmininkė praeitą savaitę sėkmingai sustiko su Junktinės karalystės ministru pirmininku, tai tikrai tinkamas paužiūris ir dabar turime sparčiai daryti pažangą dėl e, ateities santykių tarp ES ir Junktinės karalystės, bet pirmiausia, e, reikia spręsti klausimus susijusius su įstojimo sutartimi. E, kaip e, žinote, buvo, jis buvo patvirtinta, ji buvo patvirtinta e, žemuosiuose rūmuose 99 balsų persvara, po to bus tvirtinama lordų rūmuose ir vėliau čia, šiuose rūmuose. Tikiuosi, kad šis procesas bus sklandus. Žinoma, mūsų sienų kontrolė buvo labai svarbus klausimas, įstojant iš ES ir galiu taip atsakyti poniai Hubner. Piliečių teisės tai e, sritis, e, kurioje ir e, Junkinės karalystės vyriausybė ir ES iš pat pradžių sutarė. Man patinka pirmoji rezoliucijos pastraipa, mano, kad sutartis yra subalansuota. Ko gero rezoliuciją tuo būtų galima ir užbaigti. Bet rezoliucija parengta taip, kad ji būtų naudinga, kad būtų išsklaidytos, išsklaidyti kažkokie nesusipratimai, abejonės, kad viskas būtų aišku. E, ir e, e, kaip sakė ponas Verhofstadt, tai bus svarbiausia ateityje. Ypač kalbant apie asmenų laisvių ir teisų paisimą. Be abejo, neproporcinga našta atsiranda e, dėl ES piliečių ir Junktinės karalystės piliečių teisų ateityje. Tikiuosi, kad šie, šios problemas bus įspręstos ir atrodo, kad Sąjungoje liekančios valstybės narės nėra parengusios įsamių planų, e, kaip viskas klostysis e, toliau. Junktinės karalystės e, valdžios institucijos turi savo jurisdikciją tą patį padaryti ir tikiuosi, kad šio parlamento nariai ir nacionaliniai parlamentai viską darys, kad užtikrintų, jog būtų tinkamai elgiamasi su ES piliečiais Junktinėje karalystėje ir atvirkščiai. Ačiū. Dabar Ponas Širtevan, dvi su pusę minutės. Ačiū. Šiandien turime kalbėti apie teisės tų asmenų, kurie nešė savo indėlį į Britų visuomenės gerovę, dirbdami, pavyzdžiui, slaugytojais arba e, savarankiškų profesijų atstovais. Mes negalime užkirsti kelio Britų pasitraukimų, tačiau galime užkirsti kelią tam, kad ES ir Junktinės karalystės piliečiai turėtų mokėti šio pasitraukimo kainą. Ši diskusija kilo dėl to, kad mums e, kyla susirūpinimas. Susirūpinimas dėl sprendimų prieimimo e, proceso įgyvendinant pasitraukimo e, sutartį ir užtikrinant, pavyzdžiui, savarankiškų profesijų uh, atstovams e, teisę ir toliau gyventi e, ES ar Junktinės karystės teritorijoje, taip pat jų artimųjų teisės. Čia visi puikiai žinome, kad breksitas ir jo padariniai yra susiję ne vien tik su laisvo prekyba, tačiau su įvairiais ekonominiais, politiniais, ekologiniais aspektais ir atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą ir e, sudėtingus politinius e, aspektus mums e, jau dabar aišku, kad per 11 mėnesių tikrai bus sudėtinga susidėrėti dėl sudėtingų plačios apimties tarptautinių susitarimų. Visi, kurie tvirtina priešingai, tik tai pučia žmonėms miglą į akis, todėl Borisas Džonsonas jau dabar turėtų pateikti <clears throat> arba paprašyti pernų laikotarpio pratesimo, nes laiko jam pritruks. Jeigu tai nebus padaryta, ir tą noriu aiškiai pabrėžti, vis dar išlieka kietojo breksito susitarimo, be susitarimo pavojus su visais padariniais, turint omenyje būtinybę užtikrinti taikos procesą Šiaurės Airijoje ir užtikrinti piliečių socialinės teisės, negalime taikyti e, mažiau griežtų standartų. Ypač tuo atveju, kad jungtinės karalystės vyriausybė, taikydama dempingo metodiką, pabandytų e, išgauti savo ekonominės e, naudos, nes nei E, ekonominėje, nei socialinėje, nei ekologinėje srityje tokie veiksmai tikrai nebūtų naudingi. Na, o baigdamas savo pasisakymą, noriu naudodamas progą padėkoti kolegoms iš Junktinės karalystės, su kuriais mes konstruktyviai dirbame iki šiol, daug ginčiomės, tačiau jūsų mes e, tikrai pasilgsime. Ačiū, ponas Philips, dabar neprisijungusiu į vardu. Pone. Uh, UK... Es ir Junktinė karalystė e, tarėsi e, dėl to, e, kad tie, kas gyvena Junktinėje karalystėje, E, turėtų teisę ten pasilikti ir gyventi tomis pačiomis teisėmis. Bet e, e, svarbu, kad jie neturėtų papildomų teisų, neturėtų judėjimo laisvės, kad joms, jiems nebūtų teikiamos jokios lengvatos. Afrikiečiai, amerikiečiai, visi kiti, kurie taip pat gyvena Junktinėje karalystėje, kažkodėl yra antrarūšiai piliečiai. Ir mes tikrai nepritartume tam, kad būtų kažkokios lengvatinės teisės teisės. Čiūkiuosi, e, kad e, šiandien surinkta tokia diskusija, bet e, Svarbu, kad nebūtų verkiama dėl tų piliečių ateities. Junktinė karalystė juos e, nuoširdžiai priima ir e, tinkamai su jais elgesi, prašau neskleisti jokių gandų. Mes e, tapsime nepriklausoma tauta su nepriklausoma užsienio politika ir savo ruoštų užtikrinsime, kad visi būtų apsaugoti. Ačiū. Ponas Gonzalės Pons, pusantros minutės. Aš kalbėsiu angliškai, nes noriu, kad mane girdėtų angliškai. E, Britų tauta turėtų žinoti, kad nepaisant breksito, nepaisant visų tų įvykių, kurie įvyko per pastaruosius keliarius metus, jie visada yra laukiami ES, nes ES nesvarbu, iš kur esi kilęs, svarbu, kur nori keliauti. E, šalis galima išskirti, bet šeimų išskirti negalime e, Dabar e, daugiau nei milijonas Britų gyvena kitose ES šalise, daugelis e, mano šalyje, Ispanijoje ir aš noriu tiesiogiai į juos šiandien kreiptis. Daugelis jūsų esate įsikūrę čia, Europoje, e, čia esate susituokę, turite vaikų, kurie buvo gimę čia, esame kaimynai ir pirmiausia esame draugai, giminaičiai mes e, negalime ir to užmiršti ir e, to neužmiršime. Ir būtent tai noriu Jums pasakyti, kad nesvarbu, kas įvyks po sausio 31 dienos, Jūs e, visada busite Europos dalis. Jeigu tik norėsite būti kartu su mumis, ES visuomet bus Jūsų namai. Taigi nuoširdžiai noriu pasakyti viso gero, pasakysiu Sustiksime greitai, e, likite su mumis, ES yra jūsų namai. Ačiū. Vieną minutę, ponė Kirton Darling. Ačiū, pirmininkė. Peticijų komitete e, girdėjome piliečių balsus iš visos Europos. Jie nerimauja dėl savo teisų, dėl savo e, gyvenimų, darbo vietų, šeimų. E, daugelis tų piliečių yra 27 valstybių narių piliečiai gyvenantis Junktinėje karalystėje arba Junktinės karalystės piliečiai, kurie gyvena pasarusius 15 metų ES ir negalėjo balsuoti dėl to, kas labai svarbu jų gyvenimams, jų šeimoms. Turint omenyje e, šių institucijų steigėjų e, svajonės ir bendrasis vertybės, e, visų pirma turime moralinę pareigą tiems, kas e, dabar netenka savo teisų. Nuolat e, teigiame, kad e, piliečių teisų užtikrinimas yra pagrindinis dalykas, kad ir koks sustarimas dėl breksito būtų pasiektas. Mes tai suprantame, suprantame, kokiu problemu yra, turime elgtis drąsiai ir žiūrėsime, kaip galiausiai bus susitarta po kelių savaičių. Ačiū. Dabar ponia Vaudin, vieną minutę. emanuelė yra mokytoja ir savo, gražią, kal, savo gražiosios kalbos moko tūkstančius e, e, moksleivių e, mano rinkiminėje apylinkėje. Apy, apy, apygardoje. Neseniai e, ji turėjo užpildyti 85 e, puslapių formą, kad galėtų gauti teisę gyventi šalyje, kurią pasirinko savo namais. Ji e, mokėjo mokesčius, atliko savanorišką darbą savo bendruomenėje, bet jai buvo atsisakyta suteikti teisę gyventi. Ir tie ES piliečiai, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje šiuo metu, susiduria su didžiulėmis problemomis šiuo metu. Joms, jiems atsisakoma suteikti teisę gyventi, nepripažįstamos jų kvalifikacijos ir e, neaišku, kodėl Junktinė karalystė atsisako e, užtikrinti tokį statusą, jį suteikti, nepaisant e, to, kad pateikiami visi dokumentai, mes ir toliau nepriklausomai stebėsime šį procesą. Atrodo, kad vyriausybė bando Um, priversti visus uh, jausti uh, gėdą ir um, būtų labai svarbu pasirūpinti uh, tais žmonėmis. Pone Johnsonai, e, jeigu po sausio 31-osios norite mm, pasiekti savo tikslų, kodėl jums nepradėjus gerbti milijonų žmonių teisų ir jais pasirūpinti? Ačiū. Madam Voden. Pone Voden, Ponas Vanordė norėtų pateikti Jums klausimą, ar sutiktumėte jį atsakyti? No. Ne. No, we... Quiet, please. Prašau tylos. Ponas Alard, vieną minutę. Ačiū. Aš esu vienas iš ES piliečių, ES pilietis, kurio buvo paprašyta kreiptis dėl gyventojo statuso. Aš Škotijoje gyvenu daugiau nei 35 metus ir jį atvykau dėl judėjimo laisvės ir nesuprantu, kaip susiklostė tokia padėtis. E, Junktinės karalystės gyventojų programa nėra E, tinkama, kaip ES apsaugos ES piliečių teisės e, Junktinėje karalystėje. Noriu priminti, kad šis klausimas buvo viena iš ES raudonųjų linijų sudarant susitarimą. Ir dabar e, buvo, buvo sakoma, kad Europos teisingumo teismas bus tas paskutinis arbitras. Ir kiek yra verti tokie pažadai, jeigu visa tai nustos galioti po aštuonerių metų ir matote, kas vyksta teisme šią savaitę. Aš turiu abejonių ir esu labai susirūpinęs dėl to, kas e, bus toliau. Junktinės karalystės e, gyventojų siema nėra tinkama ir aš nenoriu, kad iš manęs būtų atimta teisė gyventi savo namuose. Prašymų teikimo proceso reikėtų atsisakyti, mūsų teisės turėtų būti automatiškai apsaugotos. E, taip pat, e, kaip mano dauguma žmonių, Škotija turi e, likti ES sudėtyje. Mr. Allard, um, Mr. Van Orden is going to... Pone Alardai, ponas Van Orden nori dar kartą pamėginti pateikti klausimą. Ar atsakysite į klausimą? Ne. Labai ačiū, ne. Jeigu atsisakysite trečią kartą, bus atsakyta trečią kartą, tai aš ir pasiduosiu, bet žiūrėkime, kaip bus toliau. Aš tikrai linksmai nusiteikusi gerai. Išklausykime to informacinio punkto. man kyla susirūpinimas, kai jūs man plojate. Pirmininkė, prašau jūsų atlydimo. Norėčiau kolegoms, kurie dabar kalbėjo, pasakyti štai ką. yra 2,6 milijono žmonių, kurie paprašė gyventojo statuso. Ir tik penkiems buvo atsakyta e, dėl jų teistumo. Van Orden. Pone Van Orden ir kolegos. Tai čia nebuvo klausimo, buvo tik pastaba dėl darbo tvarkos. Na gerai, suteiksiu Jums galimybę sureaguoti. 30 sekundžių. Ačiū. Taip, sureaguosiu. Nes jau girdėjome anksčiau, kad dauguma žmonių, kurie teikia prašymus, gavo gyventojų statusus. 47 procentai žmonių pateikusių prašymus negavo sutikimo ir jiems reikėjo teikti prašymą pakartotinai. Jeigu jūs teikiate prašymą ir jis yra atmetamas, tai reiškia, kad prašymas atmestas. Visi šie žmonės negavo gyventojo statuso ir tai nėra tinkama. Grįžkite į Londoną ir informuokite apie tai kolegas. Ne, ponė Van Orden, aš tikrai m, mm, suteikiau jums žodį, dabar nebet suteiksiu. Dabar ponas Terč, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Brexitą, Tiesą sakant, turėtume būti toleri, tolerantiškesni ir galbūt daugiau tolerancijos būtų padėjusi išlaikyti Britus Europos Sąjungoje. E, sausio 31 dieną įvyks, kurs Brexitui bus įgyvendinta Britanijos žmonių valia. Ir Šis procesas turėjo paskatinti ES tapti savikritiškesnė, tačiau įvyko priešingas dalykas. Iš tikrųjų buvo užsipolami tie žmonės, kurie pasitraukė. Mes apgailestaujame dėl breksito. E, Britai turi dvi svarbės vertybės - drąsą ir laisvės, meilę laisviai. Mes norime, kad šie žmonės būtų tarp mūsų, kad jie uh, pasipriešintų ideologiniai hegemonijai ir federalistinėms svajonėms, kurios yra nukreiptos prieš tautas. Junktinėje karalystėje gyvena 180 tūkstančių ispanų, e, daug britų gyvena Ispanijoje, jų teisės turi būti vienodos. Ir dėl to, dėl daugelio priežasčių, abipusiškumas turi būti mūsų prioritetas. Na, manau, kad e, Mm, santykiai su Londonu yra daug lengvesnis dalykas nei įvairių šalių santykiai Bruselėje. Mm, Pane Rengo, ačiū pirmininkė. Žinome, kad sausio 31 dieną Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Mes žinome, gerbėme Britanijos žmonių e, demokratinį sprendimą, tačiau e, Na, žvelgiant iš Ispanijos, matome nemažai klausimų, kurie neišspręsti. Turiu galvoje Gibraltaro klausimą. Mes kalbame apie daugiau nei 13 tūkstančių pasienio darbuotojų, kurie kerta sieną kasdien. Ir e, dėl tam tikros politikos Gibraltaras tapo vienas, vienus skurdžiausių e, regionų ES. Nedarbo lygis yra 22 procentai, jaunimo nedarbas E, taip pat labai didelis, bet nematome, kad šie klausimai būtų sprendžiami. Ir kyla ir nesame tikri, ar tie keliaujantis darbuotojai nepraras savo teisių, pavyzdžiui, e, teisių į nedarbo išmokas ir panašiai. Iš tikrųjų yra bandoma apsaugoti ekonominį elitą, o dabar mm, reikalaujame įsipareigojimų, kad e, mūsų darbuotojai nebūtų užmiršti. Ačiū dabar, ponia Votkomb. Aš norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėte į dokumento 18 punktą. Ten pasakyta, kad parlamentas apgailę stauja dėl to, kad Europos, kad, e, e, Europos Sąjunga na, supranta, kad baigsis judėjimo laisvė. Bet aš noriu priminti, kad judėjimo laisvė buvo labai svarbus veiksnys Britų visuomeniai priimant sprendimą pasitraukti iš ES. Tai buvo vienas iš stipriausių variklių. Tačiau atrodo, kad šiame parlamente šiandien e, vyrauja tokia politinė miopija. Jūs e, sakote Britanijai, kad neturėtų būti tei, numatytas prašymų teikimo procesas kad mes neturėtume drįsti prašyti įrodymų, kuriais būtų grindžiami prašymė teikiami teiginiai. Mm, Britai tikisi, kad Britanijos vyriausybė padarys galą judėjimo laisviai ir kad tai bus faktinis judėjimo laisvės, e, o ne nominalus judėjimo laisvės užbaigimas. Ir kuo tai greičiau bus padaryta, tuo greičiau prasidės tinkamas dialogas. Pone Whitcomb, e, Pone Intfeld norėtų Jums pateikti klausimą pagal Milinsios kortelės procedūrą. Taip. Ačiū. 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Whitcomb, Woodcomb, jūs sakote, kad britų žmonės nori vieno ar kito, bet argi nėra taip, kad tik 43 procentai žmonių balsavo už jūsų politinę darbo tvarkę. Ir taip atsitiko ir tik dėl jūsų rinkiminės sistemos ponas Johnsonas gavo daugumą Britų parlamente. Bet iš tikrųjų dauguma žmonių nebalsavo už Brexitą, ponė Vidutekom, ar tai nėra tiesa? 17,4 milijono žmonių e, aktyviausiame balsavime Britanijos istorijoje balsavo už pasitraukimą. Mes e, per rinkimus į, Brit... į Europos parlamentą tapome didžiausią Britų partiją. Kodėl Borisas Johnsonas gavo tokią didelę daugumą per pastarusius rinkimus? Todėl, kad jo pagrindinis e, pažadas buvo įgyvendinti breksitą. Rangel, the... Pana Rangelį, teikiamas žodis, kalbėti pusantros minutės. Prašau, tylos prašau kolegų Britų sėdinčių man iš dešinės tyliai klausytis pono Randželio. Ačiū. Pirmininkė, tarybos e, atstovė, taip pat komisijos e, atstovams noriu pasakyti ir ponai Barnie. Štai ką. Mano atstovavimo šalis Portugalija palaiko turbūt e, pačius seniausius sutartinius santykius pasaulyje ir pasirašiusi 1386 metais atitinkamą sutartį tarptautinį ir ji vis dar galioja. Turbūt nėra šalies, kuri labiau gailėtųsi ar liūdėtų dėl uh, Junktinės karalystės pasitraukimo. E, ir taip pat mes e, pasisakome už kuo glaudesnius tarpusio santykius po to. Ir dėl piliečių teisų aš noriu sukritikuoti Junktinės karalystės vyriausybę. Kartais mums susidaro įspūdis, kad ES daugiau rūpinasi Britų piliečiais gyvenčiais Europos kontinente nei pati Junktinės karalystės vyriausybė. Noriu kreiptis į pono Johnsono vyriausybę, ragindamas imtis visų reikiamų priemonių tam, kad abiejose pusėse, mūsų, abiejose Lamanšo pusėse gyventis mūsų piliečiai galėtų gyventi vadovaudamėsi bendradarbiavimo ir draugystės dvasia. Pons Morais, pusantros minutės. Ačiū, pane pirmininkė. Šis banė puikiai žino, kad tiek ES, tiek Junktinė karalystė daug pastangų padėjo, kad susitartų dėl e, leidimo gyventi išdavimų tvarkos. Šiuo šią rezoliuciją tikrai girdime labai e, daug e, nuogastavimų, įspėjimų dėl piliečių teisų. Kodėl? Vieną pavyzdį pateiksiu. Premjeras neseniai priėmė sprendimą peržiūrėti pasitraukimo sutarties įstatymą, numatant galimybę procesą stebėti nepriklausomai organizacijai ir sutiko dalį savo galiojimų perleisti kitoms institucijoms. Tai yra tikra nepriklausoma institucija atsižvelgiant į e, e, tą visą situacija sudėtinga ir nesažininga, mes vis tik tai judame šią linkmę. Mes turime tačiau pasirūpinti atitinkamai ir Junktinės krysės piliečiais gyvenčiais ES teritorijoje. Jeigu to nepadarysime, tai turės neįgiamas įtakos busimiems susitarimams. Žmonės kalba apie fizinį apčiopimą dokumentą, apie deklaravimo sistemas. Žmonės nekalba apie detalės, jie kalba apie sistemą, kuria bus susikūrima e, neteisybė. Ir toks naratyvas yra kūrimas, buvo dėl to Mišelis Barnie daugiausiai dėmesio skyrė piliečių teisėms ir būtent dėl to šioje rezoliucijoje ir yra nuostatos e, įspėjamosios, kurias būtina išgirsti. Mišelis Duran dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Tik keletą žodžių noriu tarti ir jais apibūdinti priežastis susijusius su šios rezoliucijos svarba, kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, jaučiu, kad piliečių teisų klausimas turėtų tapti vienu iš svarbiausių busimuose darybose. Ir žinau, kad Mišelis Barnie tikrai puikų darbą, darbą atliko iki šiol ir puikiai suvokė šios temos svarbą. Pasakyti, kad parlamentas turi vieningai jį palaikyti, primindamas, kad neįtraukus piliečių teisų būsimas sutartys Europos parlamentas joms nepritars ir aš esu visiškai įsitikinęs būtinybę šios rezoliucijos ir būtinybę ją patvirtinti kuo didesnė balsų dauguma. Šiandien girdėdamas e, Junktinės karalystės kraštutinių dešiniųjų pasisakymus po e, tų melagyšių susijusių su įtarimo pergalė dėl breksito reikalavimų e, dėl piliečių teisų, noriu pasakyti, kad taip elgtis yra gėdinga ir noriu jums tiesiai šviesiai pasakyti, kad jeigu neužtikrinsite žmogaus teisų, tai e, jokio pritarimo busimiems sustarimams parlamentas nesuteiks ir jokia valia net ir verčiamas. <clears throat> Daugiau jau į kalbėtojų sąrašą pavardžių neįtrauksime. Ir dabar, ponė Rankė, steiksiu žodį. Ačiū, papirmininkė. Turbūt ši kalba bus pati sudėtingiausia per mano kaip Europos parlamento e, narės karjerą. Aš dalyvau rinkimų kampanijoje kovodama už daugiau teisų piliečiams, dabar milijonai piliečių savo teisės praras ir aš tikrai negaliu to vertinti teigiamai. Aš noriu paminėti tačiau dvi, du teigiamus aspektus. Pirmiausiai visi es piliečiai gyventys Junktinėje karalystėje e, turi žinoti, kad e, e, tūkstančiai žmonių Europos parlamente dirba tam, kad jis ir toliau liktų jūsų parlamentu. Taip pat noriu pasakyti visiems žmonėms, kurių širdis verkia šiuo metu Junktinėje karalystėje, kad tikrai labai gaila, jog dar kartą nebuvo leidžiama žmonėms apsispręsti, tačiau jūsų balsai nenuėjo veltui. Pastaros metus jūs sukūrėte kažką nepaprastai gražaus, tai yra didžiausias proeuropiečių žmonių judėjimas ir mes jį stiprinsime ir patikėkite. Aš dar tikiuosi, kad vieną dieną vėl išvysiu Britų e, atstovus išrinktus į šį parlamentą. Ponas Fidanzo vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dauguma įtakingiausių komentatorių nuomonės formuotojų pareiškia, kad e, Junktinės karalystės gyventojai išreiškia savo valią ir tai yra vadinama demokratija. Tačiau dabar prasidės naujas bendradarbiavimo etapas tarp es ir Junktinės karalystės, reikės užtikrinti uh, šalių piliečių teisės, tai yra sudėtingas klausimas, tačiau įsprendžiant jau pasiekti nemažai pažangos, net jeigu ir reikės pagerinti tam tikras biurokratinės procedūras, Jungtinė karalystė gyvena 700 tūkstančių italų, daug jaunosios kartos atstovų ir mes turime jiems užtikrinti teisę gyventi. Jungtinėje karalystėje paliekant galimybę sugrįžti į Italiją ir ten kurti savo gyvenimą, nes tai taip pat yra viena iš pagrindinių teisų, ponas Lenarts. Ačiū. Daugiau nei 3 milijonai ES piliečių gyvena Jungtinėje karalystėje. Borisas Johnsonas ir kiti teigia, kad niekas e, jiems nepasikeis, jiems bus leista e, gyventi Jungtinėje karalystėje. Jisais nebus elgiamasi blogiau nei e, iki breksito. Šiandien jau buvo pasakyta, kad neatsakingai elgiamasi sėjant baimę es piliečių tarp Jungtinėje karalystėje <clears throat> ir Nigelas e, Faradžas taip pat e, e, turės tokias pačias teisės gyvendamas ES teritorinės priešingų atveju. <clears throat> Ta stacija būtų galima palyginti su gyvenimu bananų Respublikoje. Mm. Tačiau aš manau, kad veikiausiai dabar pasiūlyta sistema tikrai neprieps visų piliečių ir daugelis pažeidžiamų piliečių praži, pa, praras savo teisės ir Jungtinė karalystė gyvenantis ES piliečiai pradės vis labiau e, baimintis, nes praras savo teisės. Jeigu Jungtinė karalystė nori tapti bananų respubliką, tai toks yra jos pasirinkimas po breksito, tačiau tie 3 milijonai jungtinė karalystė gyvenančių es piliečių dabar jau e, tampa mūsų atsakomybės dalimi ir mes turime dėti visas pastangas, kad tai netaptų e, didžiausiomis šio breksito aukomis ir e, po referendumo labiau nei bet kada dabar būtina aiškiai pabrėžti, kaip mums rūpi piliečių teisės. Vieną minutę ponė Angerijus kalbės. Ačiū pirmininkė. Sausio 31 diena labai greitai artėja, po šios datos Britai mus paliks ir 2021 m. sausio mėnesį skirybo procesas turi baigtis. Veik... Tikiuosi pasirašius atinkamą sustarimą dėl pasimų tarpusavio santykių, tačiau man keila didelis susirūpinimas dėl žmonių, paprastų darbuotojų, kurie turės mokėti šių skirybų kainą. Pusmei tarpusavio santykiai turi um, būti grindžiami bendrai socialiniais standartais. Mes nenorime uh, turėti ant mūsų slengščio Singapūro prie Temzės. Taigi, uh, <clears throat> atitinkamos socialinės išmokos turi būti mokamos ES piliečiams, kurie Junktinė karalystė moka mokesčius ir prisideda prie šalies gerovės uh, kūrimo. Brexitas negali būti e, laikomas e, e, lenktynių, standartų mažinimo lenktynių priežastimi. Ponas Kelahir, vieną minutę. Ačiū. Iš karto pasakysiu, kad kalbu pirmiausia apie um, Airijos salą ir mūsų piliečius, kurie gyvena, ir taip pat Junkties karalystės piliečius, kurie gyvena Airijos saloje. Uh, Mes e, negalime dėrytis dėl kompromiso, dėl piliečių teisų. E, mes galime siekti kompromiso dėl finansinių paslaugų, e, produktų, kitų dalykų, bet pati ES ir Airijos Respublikos esmė yra piliečių teisės ir būtina jas toliau užtikrinti. E, mes e, kalbėjome apie e, galimybę keliauti tarp Šiaurės Airijos, Junktinės karalystės, Airijos Respublikos. Kai Junktinė karalystė taps trečioji šalis, svarbu užtikrinti toliau piliečių teisės. Paprastas pavyzdys, tarkime, tarpusavio kvalifikacijų pripažinimas. Jeigu žmonės gali dirbti vienoje jurisdikcijoje, airijoje turi turėti galimybę dirbti ir e, kitur. Labai svarbu, kad piliečių teisės būtų pagrindinė šio susitarimo dalis ir e, jokių kompromisų dėl žmonių, žmonių e, teisų negali būti. Ačiū, e, ponas Einsli, vieną minutę. Kaip pietų Londono e, patarėjas, e, pirmą kartą e, matau e, tokią tendenciją, kuri padės mums užtikrinti, kad Junktinė karalystė išliktų didi. Dabar e, vis dėlto matome, kad e, žmonės netenka savo pagrindinių teisių, teisių sveikatos priežiūrą ir kitų pagrindinių teisių. Ši Junktinės karalystės vyriausybė e, dirba taip, kad 3,5 milijono žmonių taps beširdės sistemos aukomis. Ir aš savo rinkimėje apygardoje, būdamas savo rinkėjo atstovas Europos parlamente, atsisakau remti tokius veiksmus, dėl kurių nebus paisoma piliečių teisių ir dėl kurių piliečiai nukentės. Tad e, džiaugiuosi dėl tų parlamento narių, kurie liks šiuose rūmose dar ketverius metus ir prašau jų e, nenuleisti rankų ir toliau kovoti už Junktinės karalystės piliečių teisės ir jūsų piliečių teisės mūsų šalyje. E, prašau mums padėti patraukti atsakomybę mūsų vyriausybę. Ačiū ponas Liberatski. Dėkuoju, pirminkė. Ministro pirmininko Plenkovičiaus paskutiniuose žodžiuose girdėjome, kad turime likti susivienyje. Taip pat iš tarybos, iš komisijos, iš politinių frakcijų girdėjome, kad esame e, vieningi. Mums pirmiausia rūpi e, žmonės, ES piliečiai gyvenantis Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečiai gyvenantis ES. Tai e, milijonas e, Lenkijos piliečių, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, apie tai kalbėjo ir pirmininkė von der Leyen, e, Lenkijos vyrėjai. E, ten e, dar e, yra labai daug ES piliečių, kurie ten gyvena ir e, Turime galvoti apie tuos milijonus ES piliečių, taip pat 38 e, milijonus Lenkijos piliečių. Skiriantis e, su e, Junktinė karalystė esame stiprioji šalis ir turime pasinaudoti to pranašumais. Ačiū, ponia Intveld, vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Žinoma, kyla klausimas, uh, ar e, bus tinkamai susitarta, bet kitas klausimas, kaip visa tai bus įgyvendinta. Ar galime pasitikėti Johnsono vyriausybę, kad ji tinkamai viską padarys? Man atrodo, kad e, iki šiol e, nėra teigiamų požymių, kuriais galėtume, dėl kurių galėtume tikėtis laimingos baigties, nes Junktinė karalystė neatrodo tokia šilta ir pasiruošusi priimti piliečius, kaip sakosi esanti. Mes e, kai daugelis piliečių neteks savo teisų. Kodėl 5 e, milijonai piliečių turi dabar e, likti nežinomybėje? Už ką juos bausti? Tai kvaili kerštų grista e, kampanija prieš žmonės. E, jokios demokratijos sąlygomis piliečiai neturėtų šitaip nukentėti, e, neturėtų netekti piliečių teisių ir laikytis naujų reikalavimų. Piliečių teisės tai teisės, tai nėra privilegija, kurią galima atimti savo nuožiūrą. Tad e, būtina e, toliau užtikrinti visų 5 milijonų ES piliečių teisės. Ačiū, e, ponė, pagal Milinosios kortelės procedūrą, ponas Roland nori pateikti Jums klausimą, ar sutiktumėte jį atsakyti. Ne, atsiprašau, ponė Rolandai, Jums nesuteiksime žodžio. Pone Videkom taip pat mūjoje savo mylinąją kortelę, bet e, ponia jums jau buvo suteiktas žodis, tad iš karto perinu prie kito e, kalbėtojo, e, ponia Dauding. Viena minutė. E, kad suprastume, kokiame kontekste vyksta ši diskusija, šiandien Junktinėje karalystėje e, dauguma rinkėjų norėtų pasilikti Europos Sąjungoje. 52 procentai ir 48 procentai. Tokia, toks pats skirtumas kaip e, referendumas prieš keliarius metus, bet dabar atvirkščiai. Daugiau nei 3 milijonai Europos Sąjungos piliečių Junktinėje karalystėje, tūkstančiai europiečių kurie gyvena mm, mano rinkiminėje apygardoje, turi ten draugų, šeimas. E, dėl jų visų turime užtikrinti, kad piliečių teisės būtų tinkamai apsaugotos ir kad su žmonėmis būtų elgiamasi teisėtai. Dabar e, kyla rimtų problemų e, piliečiams, kurie prašo suteikti jiems leidimą gyventi mm, atitinkamą statusą. Kai kurie žmonės laukia mėnesius ir e, neturi nei statuso, nei tinkamų dokumentų, nei gali e, susirasti darbą, nei įsinuomoti namą. Turime e, elgtis gerai su, su piliečiais ir užtikrinti šiame parlamente, kad Junktinės karalystės vyriausybė ir parlamentas vykdytų savo įsipareigojimus apsaugoti piliečių teisės ir laikytųsi e, e, tokių pat e, nuostatų dėl ES piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje, kaip mes laikomės. Ačiū, ponas Korbet, vieną, pusantros minutės. Ačiū, puiku, kad po, po, turint omenyje, kad po dviejų savaičių vyks balsavimas, šiandien surinkti tokią diskusiją. Nuo pat e, šio proceso pradžios konservatyvioji vyriausybė e, viską apsunkino e, kitų ES piliečių, šalių piliečiams ir savo piliečiams gyvenantiems ES. Dabar ji tiesiog nenori sukurti sistemos, kurioje būtų užtikrinamos visiškos garantijos. Pateiksiu tik vieną pavyzdį - atsisakymas išduoti fizinį dokumentą. Atrodo, kad specialiai tai daroma, kad piliečiams būtų sunku įrodyti savo statusą galimiems e, darbdaviams arba e, nuomotojams. E, ir Atrodo, kad specialiai tai daroma ir dabar Johnsono dauguma dar padidėjo, nepaisant to, kad buvo tik 43 procentai už, nepaisant to, kad E, buvo daug balsų e, už e, partijas, kurios norėjo naujojo referendumo dėl breksito. Ir atrodo daroma viskas, kad šis breksitas būtų dar griežtesnis. Atrodo, kad atsisakoma pratesti dėrybų laikotarpį ne pagal Junktinės karalystės įstatymus. Ir dėl uh, labai trumpo e, perinamojo laikotarpio bus neįmanoma įspręsti visus su breksitu susijusių problemų. Junktinė karalystė turi įsiklausyti iš šio parlamento e, nuomonę, o Europos parlamentas e, taip pat dar turi patvirtinti įstojimo sutartį ir sumažinti perinamai laikotarpį, kad būtų dar kartą pagalvota apie judėjimo laisvę ir kad visi galėtų naudotis teisėmis, kuriomis e, turėjome progą, e, turėjo progą pasinaudoti mūsų karta. Ačiū. E, yra pono Rolando prašymas iškelti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar norėtumėte atsakyti? Ne. Ačiū. Pereiname prie kitos kalbėtojos. Vieną minutę, ponė Ničinga. Ačiū. Junktinė karalystė prisijungė prie ES prieš man uh, gimstant. 47 metus Junktinės karalystės piliečiai E, buvo e, tikri dėl savo teisų ES ir atvirkščiai. Ir e, anksčiau net neteko rinktis tarp savo kilmės šalies ir rimties karalystės. Ir dabar teisės visiškai pasikeitė. Viskas pasikeitė tiems, kas persikraustė į Junktinę karalystę iš viso pasaulio. Mano draugė susituokė, pagimdė vaikus, daugelį metų dirbo ir dabar jai jau virš 70 metų ir dabar ji rašo šoko būsenoje dėl to, kad suvokia, e, kokį e, poveikį padarys breksitas. E, daugelis nežino, ką daryti, turi sveikatos problemų ir jiems kyla sunkumų įrodyti, kad turi teisę pasilikti, negali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kitomis teisėmis. Ypač e, sunku tiems, e, kam e, sudėtinga pildyti formas internetu. Ir ta informacija, kiek žmonių atsisakoma suteikti statusą, yra dar viena priežastis nepasitikėti konservatoriais, nes tokių žmonių yra nemažai ir mes baiminamės, kad kils dar vienas Windrush skandalas ir kad e, toliau bus tik blogiau. Ačiū, e, ponė Čiaus, vieną minutę. Ačiū, kolegos. Ši diskusija primena mums, kad breksitas e, sausio 31 dieną nesibaigs. Iš tikrųjų, nebus taip, kaip teigia ponas Johnsonas. Čia toks sudėtingas patiekalas, jo niekada nesame gaminę. Ir manau, kad dėl to turėsime daug nevirškinimo problemų daugelį metų. Iš tikrųjų, piliečių teisės tikrai nėra menkavertis dalykas, kaip girdėjome. Šiandien kyla realių problemų dėl gyventojų schemos Junktinėje karalystėje. Nėra paramos pažeidžiamiems žmonėms, yra grasinimai, deportuoti asmenys. Manau, kad mūsų laukia dar vienas Windrash skandalas, tik jis bus dar didesnis. Ir mm, turime spręsti problemas. Ir iš tikrųjų ironiška tai, kad šio parlamento nariai galės labiau pasisakyti dėl būsimų e, es ir Junktinės karalystės santykių nei Britų parlamentas, nes Borisas Johnsonas atėmė bet kokią teisę Britanijos parlamentui pasisakyti dėl dėrybų. E, mūsų politinė sistema yra žlugusi. Artimiausi 11 mėnesių bus labai svarbus, bet išlieka pasitraukimo be susitarimo E, grėsmė. Mes turime daryti viską, kad e, ištaisytume savo žlungančią demokratiją. Kolegos, labai prašau jūsų paramos. Visi drauge ginkime bendras ES vertybės, standartus ir piliečių teisės. Ačiū. Ačiū. Pone Čiauns, ponas Roland jau trečią kartą bandavo pateikti klausimą pagal Milintusios kortelės procedūrą iš klausimas pono Roland. Ne, aš nemanau, kad turėčiau suteikti daugiau eterio laiko Brexito partijos vaikiškam elgesiu ir veidmainiškumu. Roland, that... Pone Rolandai, manau, kad atsakymas buvo ne. Kitas kalbėtojas, ponas Garkano, vieną minutę. Ačiū, vicepirmininkė. Pone Barnie, aš kaip ir kai kurie mano kolegos norėtume pat atkreipti jūsų dėmesį į e, gyventojo statusą ir fizinius įrodymus. Aš nekartą bendravau su Ispanijos piliečiais Junktinėje karalystėje, keletą kartų lankiausi Londone ir man jie sako, kad ši sistema yra bereikalo žiauri ir suteikia daug netikrumo. Pagrindinė problema yra ta, kad e, žmonės gauna PDF dokumentą, tai yra dokumentą atsiunčiamą elektroniniu paštu, jį galima atsispausdinti, tačiau tą dokumentą galima lengvai suklastoti, jame pasakyta, kad jiems suteikiamas gyventojo statusas. Tačiau tačiau nėra suteikiama jiems jokia kortelė, kurią galėtų pasinaudoti keliaudami, negali pateikti jos įsidarbindami. Ir Manau, kad galima būtų rasti lengvą šios problemos sprendimą. Tai galėtų būti kartelė su asmens nuotrauka, pavyzdžiui, tokia, kokią gaunate JAV, kai tampate nuolatiniu gyventoju. Manau, kad dabar piliečiai susiduria su bereikalingai žiauria sistema ir reikėtų kreiptis Junktinės karalystės institucijas, kaip pasakyta mūsų rezoliucijos dešimtame punkte, svarbu, kad būtų tie fiziniai įrodymai, kad jie būtų aiškiai pateikiami. Ačiū. Ačiū, ponė Ryčiai, vieną minutę. Šiandien didelė problema ir susideda iš dviejų dalių. ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje ir 20 ir taip pat Britų piliečių teisės 27 valstybėse narėse. Bet pagrindinė problema yra tokia pati. Tai yra dešiniųjų diktatoriškas nacionalistinis populizmas. Ir nepaisant pono Van Orden gražių žodžių, mes bijome, kad mūsų žmogaus teisės bus sudegintos ant laužo. Ir mes, europiečiai, Britanijoje e, visais būdais kovosime su grasinimais. Na, mano pašto dėžutė tiesiog lūšta nuo Britų prašymų apsaugoti teisės. Jūs turite, turite galę mus apsaugoti ir neprašykite mm, paslaugos už paslaugą, būkite dosnus. Aš e, kalbu ne tik apie škotus ir britus, aš noriu e, būti europietė pasaulyje ir nenoriu prarasti ne vienos iš e, tų tapatybių. Ačiū, ponė Ryči, ponas Roland. Mm, nori pateikti Jums klausimą, ar sutiksite atsakyti? Aš čia pasiremsiu ponios Čiauns atsakymu. Na, apgailestauju, pona Rolandai, bet ir vėl Jums yra atsakyta. Dabar ponia von Vyze, vieną minutę. Ačiū. Aš esu viena iš 3 milijonų ES piliečių, kuriems nebuvo leista balsuoti 2016 m. referendume. Aš dabar turiu britišką pasą, bet jis man kainavo beveik pusantro tūkstančio svarų. Daugelis žmonių tiesiog neišgali sumokėti tokio mokesčio, net jeigu ir turi teisę gauti tą pasą. Ir uh, Visą tai rodo, kad Britų vyriausybė kuria nepalankę priešišką aplinką mm, piliečiams ir aš noriu paraginti vyriausybę mažinti mokestį, norint tapti Britanijos piliečių. Bet e, sąnaudos yra tik vien, kaina yra vienas dalykas, ES pilietybės praradimas yra kitas dalykas. Turi būti suteikta galimybė plėšiams išsaugoti savo pradinę pilietybę, nesvarbu, ar jie taps Britanijos piliečiais per perinamąjį laikotarpį ar vėliau. Svarbu žmonėms žinoti, kad jie nepraras savo teisų kaip ES piliečių teisų. Taip pat norėčiau paprašyti sukurti asocijuotąją ES pilietybę ku, ku, tiem žmonėms, kurie kaip daugeliu žmonių mano rinkiminėje apygardoje, nori išlikti artimi kaimynams ES ir nori toliau naudotis laisvėmis pagal ES sutartį. Tai būtų palanku Junktinėje karalystėje, Junktinės karalystės piliečiams, tai būtų naudu, naudinga ir ES kuri pritrauktų investicijų ir tai būtų palanku ir mūsų draugiškų santykių tasai, o to mums labai reikia. Ačiū. Ponas Rolandas norėtų pateikti Jums klausimą, ar sutiksite atsakyti. Dar vienas atsisakymas. Na, esu tikra, kad čia nieko asmeniško, bet e, ponia pasakė ne. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Kėlė, vieną minutę. Na, ar mums patinka ta Britų rinkimų sistema ar ne, tokia sistema galioja Britanijoje ir E, Borisas Johnsonas su šūkiu užbaikime breksitą, laimėjo rinkimus breksitas. E, turbūt niekas labiau neapgailestaus dėl breksito nei mano šalis, Airija. Mes esame artimi kaimynai, mes gerai pažįstami, mes turime labai glaudžių ekonominių ryšių. Taigi norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams iš Junktinės karalystės, su kuriais dirbau daugelį metų Europos parlamente. Tačiau reikia susitaikyti su realybė ir mes dabar turime pereiti prie kito etapo. Dabar reikia siekti sudaryti laisvosios prekybos susitarimą. Tai reiškia, kad reikia geros valios iš visų pusių ir, kaip sakė kolega, jeigu nebus tinkamai sprendžiamas piliečių teisų klausimas, būtų sunku įsivaizduoti, kaip Europos parlamentas galėtų pritarti laisvosios prekybos susitarimui. Tai reiškia, kad mums reikės brandžiai diskutuoti, nekalbėti kameroms, reikia E, siekti sudaryti tinkamą laisvosios priekybos susitarimą ir taip užbaigti breksto procesą. Ačiū dabar ponia e, Ward. Aš ir milijonai Britų ir ES piliečių greitai pamatysime, kaip iš mūsų bus atimta daugelis mūsų teisių ir tai pasitiks dėl e, nekokybiško, daug trūkumo turinčio demokratinio proceso, kuris buvo grindžiamas melaginga informacija ir neteisėtais veiksmais. E, iš tikrųjų, e, viskas vyko pagal e, diktatūros principus, o ne pagal brandžios vakarų demokratijos principus. Ir daugelis žmonių, kurios paveiks e, breksitas, negali nieko, niekaip lemti savo ateities. Aš kalbu apie jaunimą, kurio ateities galimybės bus apribotos, jau nekalbant apie pabėgėlių vaikus, kurių padėtį atsisako atsižvelgti konservatoriai. Taip pat reikia galvoti ir apie ES 27 valstybių narių piliečius, kurie gyvena, moka mokesčius Junktinėje karalystėje. Taip pat reikia pakalvoti ir apie Britų piliečius ES. Daugelis jų yra senyvo amžiaus ir jie bus izoliuoti, negaus sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugų. Mes Turime galvoti ir apie atskirus žmonės, apie šeimas. Iš tikrųjų, mūsų laukia naujas Windrush skandalas. Ir turiu pasakyti, kad kalbant apie judėjimo laisvę, panašu, kad e, žiūrinti dabartinę padėtį, mėsos konservų dėžutė turės daugiau teisių, e, kirzdama sieną tarp ES ir Junktinės karalystės. Taigi gėda konservatoriams, kurie prilygino mus e, negyvos mėsos skardiniai. Pone Vort, ponas Roland nori pateikti Jums klausimą. Na, aš nematau jokio tikslo suteikti šiems žmonėms teisę kalbėti čia, kai jie nedalyvauja komitetų darbe ir netlieka savo faktinio darbo. Visų pirma, pamatykime juos komitetuose, žiūrėkime, kaip, kad jie užsitarnauja e, pinigus, jiems mokamus pinigus, užuot e, klausę, kaip jie čia skleidžia neapykantą. Ačiū dabar, ponė Gibson. Ačiū. Na, aš noriu pasisakyti apie piliečių teisės. Kalbu apie piliečius, kurie netenka svarbių teisių, kuriomis naudojosi daugelį dešimtmečių. Buvo pateikta daug pažadų, žmonės pakeitė savo gyvenamąją vietą, gyvenimą, susitokė, susilaukė vaikų, kūrė ateities planus. O dabar dėl savanaudiškų politikų ir netinkamos rinkimų sistemos e, tie pažadai yra laužomi piliečiai, kurie gyvena, e, dirba, studijuoja, e, moka mokesčius, yra integravęsi į mūsų bendruomenę, e, yra laikomi pašaliečiais ir jie yra verčiami įrodyti, kur jie gyvena, kur jie dirba, nors tai mm, mm, dirba daugybę metų mm, Jie dabar gyvena jausdami netikrumo jausmą ir tai nėra teisinga, niekas negina jų teisių. Ir šis parlamentas yra unikali institucija, kuri gali pasiūsti neginčiamą žinę e, Junktinės karalystės vyriausybei, tarybai ir komisijai. Taigi prašau pasiūsti žinę, kad Europos parlamentas gina visų piliečių teisės. Ačiū. Brudzinski. Panas Brudzinskis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponės ir ponai. Norėčiau paprašyti pono Barnie, kalbantis su mūsų partneriais Junktinėje karalystėje, su jos vyriausybės atstovais, jis nesivadovautų tomis emocijomis, kurias girdime tiek iš salės e, kairėje, tiek iš dešinėje sėdinčių asmenų. Jeigu E, būtume rašę pastraukimo sutartį, remdamėsi tomis emocijomis ir netinkamai žodžiais, tai tie milijonai mūsų tėvinainių, apie kurios kalbėjo e, pons Liberatskis, e, mano Lenk, tėvinainiai Lenkai, kurie šiuo metu prisideda prie ekonominės galybės Junktinės karalystės kūrimo. Man niekuomet nebuvo Aš niekuomet nesijaučiau e, geriau, kuomet iš e, savo tevinainių lūpų dirbančių įvairiose srityse e, girdėjau norą grįžti atgal į Lenkiją, tačiau turime suvokti, kad ne tik milijonas mano tevinainių, tačiau ir likę milijonai kitų ES piliečių liks gyventi Junktinėje karalystėje, todėl turime vadovautis sveika nuovoką, e, siekdama užtikrinti jų teisės, e, o ne kitomis e, emocijomis. Ko? Taip pat Megan ir Haris ketina išvykti į Kanadą, o ne, jungtinį, o ne Europos Sąjungą pasilikti. Ponas Ferreira. Uh, Daug e, milijonai ES piliečių dirba Junktinė karalystėje ir e, Britų piliečių gyvena. ES teritorijoje yra tokių, kurie gyvena jau ilgą laiką, kiti trumpesnį. Bet kokiu atveju ES teisė jų neapgina. Mes privalome ginti tiek darbuotojų, tiek kitų piliečių teisės, turime ginti jų teisę į sveikatos išmokas, socialinės išmokas, kitas draudiminės išmokas, privalome siekti, kad būtų pripažinta jų profesinė kvalifikacija, aukštojo mokslo diplomų, nes būtent nuo Šiuo aplikybė priklausys mūsų busmėje tarpusavio santykiai. Būtina šios aš aspektus atsižvelgti e, diskusijose tiek ES ir Junktinės karalystės e, tarpusavio diskusijose, tiek diskusijose su valstybėmis narėmis. Ačiū. Dabar žodis ponai Barnie. Apibendrinti diskusiją. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponės ir ponai, parlamento nariai tiek Europos parlamente, tiek kitur. Aš visuomet e, sakau tiesą